Pirmiausia, pono Sagradil pranešimas Europos Sąjungos prigybos ir investicijų politikos išorinis poveikis ne Europos Sąjungos šalims. Prašau, sutikėme jums žodį, prašau. Uh, report, already... Ačiū už sudarytą galimybę pristatyti pranešimą, kuriame, kuris buvo paremtas INTA, prisidėjus INKO ir DEVE komitetam šis pranešimas. Uh, apie, apie, apžvelgia ES e, išorinę politiką, viešo ir privačiojo sektorių iniciatyvo buvo e, srityje. Žinome, jog viešo ir privataus e, sektorių e, partnerystė yra labai naudinga, pažiūrėjau, teikiant tam tikro pobūdžio e, viešasias paslaugas, e, infrastruktūrinės paslaugas, pažiūrėjau, e, transporto paslaugas, vandens, vandentvarkos paslaugas, taip pat socialinės paslaugas, sveikatos, rūpybos srityse ir taip pat pastaraisiais metais E, tokios e, partnerystės buvo įgyvendinamos ir įvairių aukštųjų technologijų sektoriuose. Reikia pasakyti, kad šios partnerystės vis labiau e, populiarėja ir, ir tampa reikšmingos ir mažiau išsivyspučiuose šalyse. Ir, Jos apima apie 15-20 e, procentų visų investicijų, kurios e, plūsta į tas e, šalis. Mūsų pranešime mes susitelkėme į dvi šių projektų perspektyv, įgyvendinimo perspektyvas. Pirmiausia, ES interesus, tai yra įgyvendinant ES priekybos interesus E, per viešojo privataus partnery, viešosios privataus sektorių partnerystės e, trečiosiose šalise, e, užtikrinant naujų rinkų atverimą ir tuo būdu ir kovojant su mūsų Europos nedarbu Ir mes esame visi įstikinę, jog ES įmonės e, daugiau gali pasiekti žengdamos ir ne Europos rinkas, dėl to mums reikia e, remtis ir plėtoti sėkmės istorijas susijusias su PPP, tai yra viešo ir privačiojo sektorių partnerystėmis, partnerystės iniciatyvomis ne ES šalise. E, pasinaudojant tam tikromis e, platformomis, e, naudojantis geros patirties pavyzdžiais kur, ir įtraukiant institucijas į tokius projektus, kaip, pažiūrėjau, Europos institut, investicijų banką ir panašiai. Kitas tikslas, kuris yra svarbus ir gyvendinant mūsų plėtros darbo atvarkę, tai yra E, plėtoti tuos e, projektus, e, derinant juos prie tos darbo tvarkės tikslų. Ir, pavyzdžiui, trečiosiose šalise užtikrinant prieigą prie vandens, energijos tiekimą, mums reikia aktyvesnio privataus sektoriaus įsitraukimo. Čia viešo ir privačio sektorių iniciatyvas ir atlieka ypatingai svarbu vaidmenį. Žinoma, yra tam tikrų nelabai teigiamų pavyzdžių, e, kai kuriuose ne, ne ES šalise tokie pro, projektai yra prastai gyvendinami, yra pernelyg biurokratiški ir e, dažnai yra e, vėlinamas įgyvendinti įvairias procedūras ir dėl to mums reikia kovoti su šiais iššūkiais. Manau, kad šis pranešimas galėtų atlikti teigiamą vaidmenį šioje srityje ir reikia pabrėžti, jog mes nenorime, sukurti, nenorime stengtis sukurti kažkokių naujų teisės aktų ar naujos biurokratijos. Mes tiesiog skatin, norime skatinti ES institucijas, imtis visų žingsnių, e, esant dabartiniams sąlygoms, kad ES e, įmonės aktyviau dalyvautų viešo ir privataus sektorių iniciatyvų įgyvendinime yra e, e, įvairios politinės frakcijos ir komitetai puikiai iki šiol bendradarbiavo šiais klausimais. Aš tikiuosi, kad Europos parlamento plenarinėje sesijoje šis pranešimas bus patvirtintas. Dėkoju. Turime septynis norinčius pasisakyti. Vispatančių pasisakymų procedūros e, pagrindų, prašau. Komisijos nary. E, iš tiesų e, matome gana didelį teigiamą poveikių darbo vietų kūrimui ir manau, kad Europos priekybos politika turėtų užtikrinti ES įmonėms galimybę patekti į ūsienio rinkas, panaikinant e, kliūtis. Mažoms ir tiems įmonėms turi būti daugiau galimybių dalyvauti įvairiuose konkursuose, viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės e, programos turėtų būti skatinamos e, tam, kad būtų sukurta gana tvirta sistema, galinti paremti įmonės Reikia užtikrinti, kad būtų pakankamai žmogiškų išteklių viešajame sektoriuje, kad būtų vykdomas tinkamas tokių projektų administravimas ir um, tą turėtume padaryti taip pat ir ES šalise. Ačiū, dabar ponas Barijas. Dėkuoju, pirmininkė. Europos Sąjunga turi taikyti sanglaudos principą ir plėtros principą. Europos Sąjunga atvėrė e, rinkas viešiesiems pirkimams, viešiesiems konkursams įgyvendinti, tačiau mūsų įmonė susiduria su problemomis e, e, žengdamos į trečiasias, trečių šalių rinkas. Jos turi vadovautis SBO ir jungtinių tautų nustatytomis taisyklėmis. Ir taip pat mm, valstybių parama turėtų būti teikiama ne daugianacionaliniams koncernams, o smulkioms įmonėms. Reikia E, siekiant realiai padėti trečiosioms šalims, reikia e, siekti jų e, skolų nurašymo ir ypač reikėtų padėti Afrikos valstybėms. Dėkuoju, panas Jepkočič. Be jokios abejonės viešo ir privačiojo sektorių partnerystė atneša labai gerų rezultatų, ypač turint omenyje šio laikinę infrastruktūrą. Bet yra ir neigiamų pavyzdžių. Gali būti situacijų, kai sulaukiama neidėlių rezultatų arba netgi kyla problemų tam tikriems projektams. Taigi, komisijos nariai, prašau, prisimkite šį įsipareigojimą ir panagrinėkite vieną projektą susijusi su Kroatija e, ir greitkelio e, tiesimu e, Kroatijoje, kurį vykdė Prancūzijos bendrovė. E, mums būtų svarbu, kad šis kelias e, būtų baigtas, kad jis būtų nutiestas, todėl e, norėtume prašyti jūsų pagalbos, kad pabandytumėte užtikrinti, jog šis projektas neusibūtų komisijos stalčiuose ir būtų įgyvendintas iki galo. Ačiū. Tokios partnerystės e, yra būdingos daugeliui e, šalių, ypač krizės sąlygomis. Dėl įvairių biudžeto taupimo priemonių įvairiose valstybėse Tokios partnerystės yra būtinos ir neįprastose srityse, tokiuose kaip sveikatos priežiūra ir kitos. Portugalijoje tokių partnerysčių daug, daugėja ir iš to siekia vis labiau pasipelnyti korporacijos. Baiminamės, kad TTIP susitarimo pasirašymas turės neigiamą poveikį mūsų šaliai. Pirmininkė, kai perskaičiau diskusijos pavadinimą, pagalvojau, kad kalbėsime apie neigiamą poveikį kai remiame vieną, bet patirime nuostolį E, kitur. Žinoma, čia yra įvairių e, pavojų Junktinėje karalystėje, tarkim, patirtis e, rodo, kad tiesiog dažnai nėra darbo. Galima kaip pavyzdį pateikti Junktinės karalystės sveikatos priežiūros sistemą. Ir Žinoma, siekiama visų pirma pelno privačiame sektoriuje, todėl turėtume būti atsargus, turėtume nepamiršti apie galimus pavojus. Norėčiau pasveikinti pranešėją, ypač dėl to, kad jis pripažįsta, jog šiuos sprendimus turi priimti e, suverenių pagrindų pačios valstybės narės. Ačiū. Ačiū. Dabar ponia Rodrygės Penjedo. E intervengo como ponente en la sombra por parte del grupo SND. Aš kalbu kaip šešėlinė pranešėja, e, socialistų frakcijos šešėlinė pranešėja. Norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjui, kuris e, veikia labai uh, konstruktyviai ir su mumis bendradarbiavimo, dabar bendradarbiavimo. Tačiau mūsų frakcija siekia tokio mechanizmo, kuris e, padėtų e, sumažinti galima tą taip, e, taip, taip žalą. Ir kalbant apie viešo ir privačio sektorių iniciatyvas, jos turėtų būti atrenkamos ne dėl to, kad atitinka kažkokius biurokratinius kriterijus, o dėl to, kad jomis yra geriausiais būdais manoma e, e, teikti, teikti tinkamiausiai e, tam tikrą paslaugą. Reikia siekti reikia užtik, užkirsti kelią galimam tokių projektų piknaudžiavimui, tokiais projektais siekiant e, privatizuoti e, pajamas, pelną ir nurašyti ant piliečių e, pečių visas galimas, visas gal, visą galimą žalą ir nuostolius. Dėkoju. Tomašic šios in iniciatyvos e, ke, su, sukuria didelę papildomą, e, papildomą vertę tiek ES šalyse, tiek ir už jos ribų. Tačiau siekiant jų e, tinkamo įgyvendinimo reikia e, užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai ir taip pat ir privatus kapitalas būtų panaudoti tinkamai pagal paskirtį. E, reikia toliau populiarinti maža, viešojo ir privačiojo sektorių iniciatyvas tiek ES, tiek ir trečiosiose šalise. Europos mažoms ir vidutinėms įmonėms šios iniciatyvos yra galimybė plėtoti savo veiklą ir eksportą. Tad norėčiau kreiptis į komisiją ir remiantis visomis egzistuojančiomis priekybos sutartimis užtikrinti sąlygas mažoms vidutinėms įmonėms tinkamai pasinaudoti visomis e, viešojo piračiojo sektorių iniciatyvų teikiamomis galimybėmis. Dėkuoju. Uh, Komisaras. Ačiū, pirmininkė. Aš pavaduoju komisarę Malstro, mūsų priekybos e, komisarę. Norėčiau padėkoti pranešėjui Zagradil ir komitetui už labai vertingą darbą rengiančią pranešimą. Pranešime yra pabrėžiama e, valstybių pirto sektoriaus partnerysčių svarba inovacijų, darbo vietų, augimo, kūrimo srityje. Tai yra labai svarbu ES, bet taip pat vis labiau Taip plečiasi ir kaiminystėje, besivystančiose valstybėse taip pat. Pranešime yra akcentuojama um, es priekybos investicijų politikos svarba, e, propaguojant VPSP ir trečiose valstybėse didinant taip pat ir prieigą prie rinkų es įmonėms toje srityje. Labai svarbu yra skatinti skaidrumą ir konkurenciją e, valstybinių privatos sektoriaus partnerysčių tarptautinės priekybos srityje. Toliau komisija dės pastangas, kad e, valstybinio privatos sektoriaus partnerystės būtų plečiamas plečiamos, taip pat įtraukiamos ir į viešų pirkimus e, sritį mūsų tarptautinėse sutartyse. Komisija tikrai sveikina tokius darbus, teikčiau pavyzdžių, valstybinio privataus sektoriaus partnerystė skatina novatoriškus sprendimus, mobilizuoja ilgalaikius finansus, padeda gyventi sudėtingus ilgalaikius projektus, ypač infrastruktūros sektorėje, taip pat sektoriuose, kurie pasinaudo daug kapitalo. Bendradarbiavimas tarp privataus ir valstybinio sektoriaus gali skatinti inovacijų inovacijas, mokslo tyrimus, technologijų plėtrą, skatinti konkurenciją. Trečia, um, dalyvavimas ir MVI, valstybinių privataus sektoriaus partnerystės yra labai svarbus. Ir galiausiai VPSP teikia šias galimybės užsienyje ir Europos įmonės gali e, lengviau prieiti prie rinkų ir dalyvauti viešose pirkimuose taip pat ir už ES sienų ir tokiu būdu atkurti tą pusiausvyrą šioje srityje. Taip pat tai yra puikios galimybės ir besivystančiams valstybėms sukurti uh, klėstėjimą ir visą tą bazę, kuri yra reikalingas jų valstybėms plėstis. Ir mes sveikiname pranešimą, tai yra e, tikrai labai svarbi sinergija, kuri išryškinta VPSP srityje. Ir komisija, aišku, būtų norėjusi platesnio pripažinimo, kad reikia taikyti es investicijų politiką tam, kad es investuotų investuoti pinigai ilgalaikius projektus trečiose valstybėse, kad būtų efektyviai apsaugotos. Taip pat ir per nešališkų priemonių priemonių dėl galimų problemų sprendimo sudėrėjimą. Komisija sveikina rekomendacijas šiame pranešime ir toliau stiprins savo pastangas, kad užtikrintų, kad tos galimybės, kurias teikia VPSP, būtų geriausiai panaudotos. Mes taip pat sieksime, e, taip pat aš perduosiu Cecilijai Marson kolegijai šias pastabas, kaip aš jau sakiau, ji yra komisarė atsakinga už šias rytį. Dėkoju gerbiniams parlamentarams, dėkoju pranešėjui. Merci, le débat est clos et le... Ačiū diskusijas. Baigiame.